Mesdames, Messieurs, je vous propose de. Ponės ir ponai, siūlau visiems susėsti į savo vietas. Pradėsime posėdį. Ponios Beres, ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkės vardu ir savo vardu norėčiau pasveikinti dviejų komitetų atstovus ir ekspertus, kuriuos mes pasikvietėme uh, į šias e, diskusijas. Taip pat norėčiau pasveikinti ir tuos e, svečius, kurie nusprendė dalyvauti šiame posėdėje. Taip pat sveikinu ir visus e, tuos, kurie klausosi mūsų diskusijų per internetą, per web stream. Abiejose parlamento komitetuose, kurie čia dalyvauja, mes e, nusprendėme parengti bendrą pranešimą pagal procedūrą, kuri anksčiau vadinosi JUKS procedūra, o dabar yra asocijuota procedūra dviejų komitetų, todėl kad e, taikant pristaikymą prie globalizacijos e, fondo nuostatas, mes konstatavom, jog iškyla problemų taikantas nuostatas, yra tam, tam tikro e, disbalanso, sunkumų ir Europos parlamentas dalyvavo priimant galutinį sprendimą šituo klausimu ir staiga Dabar matom, jog procesas labai smarkiai greitėja ir dėl to kyla tam tikrų problemų, be kita ko ir biudžetinių problemų, todėl kad e, ta sistema, kuri iš pradžių buvo sukurta tam, e, kad e, būtų remiamasi 500 milijonų paketu, bet nebuvo įmamasi priemonių, kad būtų kitų lėšų numatyta būtinų to fondo veikimo užtikrinimui. Šiaip praktiškai viskas funkcionavo daugmaž gerai ir buvo įmamos lėšos iš socialinio fondo. Ir mūsų abu komitetai ne vieną kartą yra beje pasisakė, jog tokia situacija neturėtų tęstis toliau ir reikia keisti kai kuriuos dalykus. Mes pasikvietėme dabar įvairių ekspertų, kurie yra kompetentingi šitais svarstamais klausimais. Dėkuoju jiems, kad jie sutiko dalyvauti. Čia du pranešėjai, ponė Moran Šartijai iš e, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir ponė Sportaš iš e, biudžeto komiteto. Taip pat dalyvaus mūsų diskusijose. Pone pirmininkė, jūs turbūt norėtume dar pasisakyti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmą kartą užimtumo komitetas ir biudžeto komitetas turbūt kartu rengia posėdį. Aš labai džiaugiuosi tuo norėčiau dabar pasakyti, jog kai kurie mūsų komiteto nariai negalėjo dalyvauti čia ir atsiprašau jų vardu, nes mūsų komitete užimtumo e, komitete taip pat labai svarbus klausimai svarstomi ir 11 val. taip pat turėsime balsuoti dėl darbo laiko direktyvos, kuri bus taikoma transporto sektorijoje, todėl 11 val. turėsime išeiti. Pirmininkas. Kita vertus, 11 val. mes turėsime balsuoti dėl parlamento biudžeto. Na, kiekvieno iš mūsų laukia atitinkami darbai. Jūs e, kalbėjote apie šito klausimo biudžetinius aspektus ir socialinių reikalų komiteto vardu aš norėčiau taip pat e, keletą aspektų paliesti šio klausimu. Nes šis fondas pristaikymo prie globalizacijos fondo yra labai specifinis dalykas ES kontekste ir biudžeto kontekste. Jisai buvo sukurtas tam, kad būtų pristaikyta prie globalizacijos ir beje dabar krizės sąlygos yra ir todėl to fondo funkcionavimas buvo pakeistas, kad būtų atsižvelgta į krizę ir kad fondas e, būtų veiksmingesnis. Tačiau pirmasis e, e, veikimo etapas ir jo jo įvertinimas yra, yra būtinas dalykas ir dėl to mūsų komiteto iniciatyva yra labai geras dalykas. Ir ekspertai pasidalins su mumis savo patirtimi dviem aspektais ypač. Visų pirma, ar šis originalus instrumentas, netiek žiūrint iš įmonių interesų pusės, kiek e, turint omenyje beveik individualų prisitaikymą, atsižvelgiant į atskirus atvejus, ar tas instrumentas padeda perinamai laikotarpį įveikti ir e, ar e, jisai padeda vykdyti mokymosi viso gyvenimo metu tikslus, tad norime praktinių e, komentarų šituo aspektu. Ir kitas klausimas, kuris man rūpi ir rūpi mūsų komiteto nariams, reikėtų patikrinti, kaip socialiniai partneriai yra įtraukiami ir kaip jie sutelkiami tiek rengiant e, planus, tiek ir gyvendinant e, tos planus. Todėl, kad pereinamojų laikotarpių socialinių partnerių asociacijos garantuoja, kad tas procesas gerai vyktų ir čia labai svarbu ne tik tai jiems suteikti informaciją, bet ir išklausyti jų e, pageidavimus. E, Ir yra buvę tokių atvejų konkrečių, pavyzdžiui, dėl atvejas toje įmonėje daugiau negu tūkstantis darbuotojų yra, tačiau praktiškai nėra profsąjungų. Yra kitas Belgijos atvejis, kur socialiniai partneriai buvo labai susitelkę ir tinkamomis sąlygomis rengė planą, tad galbūt būtų galima palyginti tos atvejus ir būtų labai naudinga e, tai padaryti. Toliau, aišku, perspektyvų e, nagrinėjimas šioje platnėje būtų labai naudingas, bei sąsajos su kitomis politikomis. Čia taip pat grįžtų prie dėl e, atvejo, kaip jūs žinote, buvo iškylęs tam tikras prieštaravimas e, tarp politikos perinamojo laikotarpių Airijoje ir tarp Lenkijos atvejo, kuomet, atrodo, viena įmonė buvo parduota Taivan, Taivanio įmoniai ir tuo būdu sąsajos tarp socialinės politikos ir konkurencijos politikos. Galbūt galėtumėte pakomentuoti ir šitos aspektus, bet galbūt tai jau mažiau svarbus dalykas. Ir dar kartą dėkoju, ponė pirmininkė, kad e, davėte man žodį. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu ponė Elizabet Moran Šartie, kuri yra socialinių reikalų ir užimtumo komiteto atstovė ir kuri pristatys problematiką. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visų pirma už suteiktą progą padirbėti kartu, kartu dirbant biudžeto komitetui ir socialinių reikalų komitetui ir užimtumo komitetui. Man atrodo, jog iš tikrųjų tai įgalina mus tinkamai koordinuoti mūsų pastangas ir e, norėčiau padėkoti už tą darbo metodiką. Mes dirbam kartu su ponu Portas. E, šituo klausimu. Man atrodo, jog nekalbat apie politinę, politinę organizacinę pusę. Mes e, turime iš tikrųjų e, tvirtą valią tinkamai užtikrinti Europos pristaikymą prie globalizacijos fondo e, veikimą. Dabar keletą žodžių apie bendrą tikslą. Bendras tikslas yra tas, kad mes turime visi kartu padidinti veiksmingumą. Šita iniciatyva e, didelio masto, kuri buvo pradėta 2006 metais, turi padėti e, prisitaikyti darbuotojams, įtraukti juos į naują veiklą ir atsilaikyti, laikin, laikiniems, atsilaikyti prieš laikinus sunkumus. Tai yra tokie trys pagrindiniai E, tikslai, kurių mes siekiame, e, kurdami tą fondą ir turime nepamiršti to, todėl kad tai yra mūsų kelrodis planas. Mes jau e, pakeitėme to fondo funkcionavimą, atsižvelgdami į krizę ir bandydami išvengti e, tam tikrų e, dalykų, apie kuriuos jūs kalbėjote, ponė pirmininkė, nes e, turėjome visų pirma išgyventi tą lėto pradinio veikimo e, laikotarpį ir paskui pagreitėjimo laikotarpį. Tas fondas turi būti pakankamai lankstus. Dabar yra tas greitėjimo laikotarpis ir ne tik tai todėl, kad daug daugiau yra klausimų nagrinėjama ir sprendžiama, bet ir todėl, kad daugiau lėšų yra e, prašoma ir todėl turime uh, labai e, tikslingai nagrinėti tas kylančias problemas. Pirmoji e, problema, kuri čia kyla, yra terminų problema. Tai yra tas terminas nuo momento, kuomet e, dokumentai yra pateikiami komisijai ir kuomet jau lėšos e, gali būti naudojamos, kad e, darbuotojai galėtų būti įtraukiami į naują veiklą. Ir čia kyla klausimas, kaip mes galime geriau organizuoti savo veiklą, kaip e, parlamentas ir, ir komisija ir valstybės narės gali tinkamai koordinuoti savo veiklą kartu taip pat su parlamento komitetais, siekiant tuos terminus sumažinti, kurie tos terminus sumažinti, o tie terminai kartais būna labai ilgi. Ir uh, aš konstatavau, jog yra pakankamai daug dar įvairių prašymų, kurių, daug dokumentų, kurių mes dar neišnagrinėjome darbo grupėje. Taigi visų pirma turime tos terminus nagrinėjimą su mažinti, sutrumpinti. Antras dalykas, kuris man taip pat atrodo labai svarbus, yra e, paklaidų mažinimas, atotrukio mažinimas. Jeigu dabar pasižiūrėtume, kiek eurų yra skiriama darbuotojams, tai iš tikrųjų kai kuriems skiriama 450 eurų, kai kuriuose šalyse, o kitose šalyse 22 tūkstančiai eurų yra skiriama. Tai kas e, gali pagristi tokius skirtumus, tokius atotrukius didelius? Ir mes turime iš tikrųjų giliau pagalvoti apie tai, apie tinkamą pinigų panaudojimą ir apie gerąją praktiką, kuri turėtų būti taikoma kai kuriuose šalyse. Todėl labai svarbu surenkti tokius klausimus kaip šiandien, kaip šiandien ir išklausyti įvairių valstybių atstovus. Tad e, terminų sutrumpinimas ir atotrukių e, skirtumų sumažinimas. Toliau, ponė Beres jau sakė, kad e, prisitaikymo prie globalizacijos fondas e, turi būti skirtas ir atskiriems atvejams, atskirų atvejų sprendimui ir prisitaikymui prie tų atvejų, atsižvelgiant į valstybių specifiką ir poreikius ir siekiant pateikti veiksmingus atsakymus į kylančias e, problemas. Tad iki kur tas individualizavimas gali e, eiti ir koks yra tinkamas individualizavimo lygis čia. Nes galbūt nepakanka uh, E, paskirti, paskirti penkis, e, penkis patarėjus e, vienam darbuotojui, galbūt reikėtų penkių grupiai darbuotojų. Tai turim galvoti čia apie optimalų variantą. Ir kitas dalykas, kurio turime šiandien nepamiršti, yra toks. Jeigu yra tokie skirtumai finansiniai, apie kuriuos kalbėjom, tai kas pasinaudoja tais e, e, skirtumais, kas e, tikrina profesinio rengimo struktūras ir kas užtikrina individualų darbuotojų rengimą, kaip vyksta šitie dalykai ir aš norėčiau taip pat žinoti, kokia yra geroji praktika E, ir e, kokie čia gali būti ekscesai ir kaip čia galim sumažinti tos egzistuojančius skirtumus. Tad e, yra tie penki pagrindiniai klausimai ir turime taip pat galvoti apie tinkamus viešųjų lėšų panaudojimus ir e, taip pat turim galvoti apie optimalų e, darbą su e, darbuotojais. Pirmininkas, dėkoju. Pone pranešėja, Ir dabar norėčiau suteikti žodį pirmam iš ekspertų. Ponas Van Gotam ir ponas Van Bardekrok, kurie atstovauja e, darbdaviams ir darbuotojams Belgijos. Nežinau, kaip jūs pasidarysite savo e, pranešimų e, laiku. Jūs turite 5-7 minutės. E, Kaip žinote, mūsų darbo tvarkė labai įtempta ir todėl kalbėjimo laikas yra labai ribotas, bet mes labai dėmesingai išklausysime jūsų pasisakymą. Goedemorgen iedereen. Namens de <clears throat> Belgische sociale partners uh, willen wij graag de leden. Labą rytą visiems. Belgijos socialinių partnerių vardu norėtume padėkoti Europos parlamento nariams už pakvietimą mums dalyvauti posėdyje. Eh, Pradėsiu turbūt aš, o paskui suteiksiu žodį kolegai iš profsąjungų. Per pastaruosius metus Belgijos tekstilės įmonės pajuto ypatingai didelį krizės smūgį. Teko įgyvendyti daug pertvarkymų, restruktūrizacijos ir dėje nemažai įmonių teko uždaryti. Tekstilės profsąjungų iniciatyva ir apskritai e, socialinių partnerių iniciatyva buvo sutarta pateikti prašymą, kad galima būtų gauti lėšų iš prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Toks prašymas buvo pateiktas iš Flandrijos vyriausybės pusės ir e, kitų administracijos padalinių, tame tarpe ir iš tekstilės įmonių darbuotojų rengimo centro. Ir buvo sutarta dėl paketo, kuris numatė aktyves darbo rinkos skatinimo priemonės. Paskui teko ieškoti kofinansavimo elemento. Na ir pereitų metų gegužė 6 dieną Europos parlamentas kaip tik ir balsavo už tokių lėšų skirimą. Nuo to laiko labai aiškiai matome, kad e, e, fondo lėšų panaudojimo veiksmingumas smarkiai padidėjo. Taigi pateikėme prašymą komisijai, norėdami padėti tiem žmonėms, kurie neteko darbo. Tas projektas buvo vykdomas nuo 8 metų kovo mėnesio iki 9 metų vasario mėnesio. Europos komisija patvirtino ir papildomą projektą ir e, praktiškai tai reiškia, kad galima buvo pradėti pirmąjį vykdyti laiku. Tačiau pirmieji rezultatai buvo gana nuvilintys, nes e, šitas Šimto fondo lėšos pasiekė tik tai 130 iš 2895 netekusių darbo žmonių. Mano kolega truputėlį pakalbės apie tai, būtent apie tai, kodėl tas projektas nepasiekė tokios sėkmės, kurios mes ir tikėjomės. Dėkui, pirmininkė. Labas rytas visiems. Manęs prašė pašnekėti apie pagrindinius mūsų paraiškos elementus. Mes uh, pateikėme du prašymus. Vienas iš jų buvo rytų ir vakarų Flandrijai ir kitas Limburgo re regionui. Aštuntaisiais ir devintaisiais metais e, tekstilės sektoriuje mes praradome apie 2000 darbo vietų, praktiškai 10 procentų visų darbo vietų. Ir mūsų sektoriui iškilo ypatingi iššūkiai ir tame kontekste mes norėjome kažkaip parūpinti tiem žmonėms, kurie neteko darbo naujus, na, naujas darbo vietas. Ieškodami išeities nusprendėme drauge parengti prašymą dėl lėšų iš prisitaikymo prie globalizacijos padarių fondo. E, abu tuos prašymus ir pateikėme komisijai gegužės penktą dieną. Ir darydami tai norime pasinaudoti fondo panaudojimo lankstumo galimybėmis, ypatingai kai kalbama apie kofinansavimą. Žinoma, iškyla e, pinigų panaudojimo efektyvumo klausimas. Vienas iš elementų, į kurį reikėjo atsižvelgti, buvo tai, kad darbo rinka, mūsų darbo rinka, darbo rinka yra labai maža. Į tuos mūsų argumentus buvo atsižvelgta ir praktiškai paaiškėjo, kad mes galime nuo e, 15 iki 65 procentų padidinti skaičių žmonių, kuriems, kuriuos e, fondo lėšos e, pasiekė. Tokiu būdu naudos gavėjų ratas buvo išplėstas ir e, apskritai kalbant, apie lėšų panaudojimą, turint galvoje taip pat ir kofinansavimo elementą, reikia pripažinti, kad naudos tas lėšas atnešė. Bet e, yra ir pakankamai daug problemų. Reikalas tas, kad e, laikas, e, laikas nuo to momento, kai žmonės prarado darbą, iki to, kada lėšas juos pasiekė, yra pernelyg ilgas. mes pateikėme prašymą 8 metų birželio mėnesį, o pirmosios lėšos atėjo tik tai 9 metų spalį. Taigi laikas tikrai per ilgas ir visa tai sumažina mm, panaudotų priemonių veiksmingumą. Teikdami paraiškas mes e, turėjome atitikti tam tikrus kriterijus pagal prarastų darbo vietų skaičių per pastarosius devynis mėnesius. Bet čia mes kalbame apie vidutinės ir e, smulkės įmonės. Ir e, nėra man visiškai aišku, kodėl kai kurios iš jų apskritai turėjo atleisti žmonės. Todėl, e, kreipdamiesi į komisiją su prašymu, mes bandėme būti maksimalistais. Tame e, Sąraše, kurį mes pateikėme komisijai, dėje nebuvo įtraukta kai kurių vidutinių ir smulkių įmonių. Uh, kurios, nepaisant to, darbo vietų prarado. Taip pat mes manome, kad buvo pažeistas lygybės principas, e, kai žiūrima į e, regionų dydį. Mes kalbame čia apie NATS 2 regionus, nes e, be jokios abejonės, kad buvo žmonių, kurie prarado savo e, darbą ir e, Flamandijos Brabanto, kitose regionuose, Antverpeno regione, bet jie negalėjo pasinaudoti paramos priemonėmis. Taigi tie kriterijai ir atleistų žmonių skaičius per tą laikotarpį vis tik tai kito ir buvo išplėstas. Taigi tas referencijos devinių mėnesių laikotarpis numato tam tikrą skaičių žmonių, kuriuos galima paremti, bet po tų devinių mėnesių, kada jie baigėsi, žmonės ir toliau buvo atleidinėjami, o padėti jiems, paramos jiems nebebuvo galima skirti. Ir čia mes turime žvelgti į trečio e, straipsnio B dalį, kurio ir kalbama, kaip visa sistema turėtų veikti. Kitaip sakant, mes norėtume e, parengti rekomendaciją, kad paramos priemonės galėtų būti taikomas visiems, kurie tomis pačiomis aplinkybėmis prarado, darbo, e, prarado darbą. E. Dėkuoju. Mes matome iš Belgijos patirties, e, jog aiškiai yra terminų rimtų problemų įgyvendant procedūras. Taip pat darbuotojų skaičius, dar, tų, darbuotojų, tų darbuotojų, kurie pasinaudoja pagalbai, kurie yra uh, atleidžiami dėl globalizacijos, tai toks skaičius yra pakankamai mažas. Ir taip pat yra referencinių laikotarpių klausimas erdvėje ir laike. Erdvėje, tai reiškia, kad kai kurie regionai gali pasinaudoti FEDER fondų ir laike jeigu dabar žiūrėtume į tą ar kitą laikotarpį, tai yra darbuotojų e, nukentėjusių nuo tų pačių reiškinių. Klausimas, vieni iš jų e, gauna kompensacijas, kiti ne. Tad e, matėme, jog dabar buvo du paliūdėjimai, tokie lakoniški ir dėkuoju Jums už trumpus pasisakymus. Tai buvo pasakymai apie Belgiją, o dabar bus kalbama apie kitas valstybės, kur tas mechanizmas yra taikomas. Luis Matos Kosta dabar nežinau ar jisai yra salėje, tai yra Portugalijos atstovas, jisai dabar pristatys Portugalijos situaciją. Labas rytas, dėkoju, kad pakvietėte mane pasisakyti mano gimtają kalbą, kas nėra man labai įprasta mm, tokiuose susirinkimuose. Norėčiau tris ar keturis dalykus pakomentuoti per trumpą man skirtą laiką, kad parodyčiau, su kokiomis problemomis mes susidūrėme. Taigi mes pateikėme tris projektus, tris paraiškas. Vienas buvo skirtas einamajam laikotarpiui, du kiti būsimiems laikotarpiams. Taigi esame sukaupę nemažai patirties, kaip teikti tas paraiškas ir kaip galiausiai pasinaudoti fondo lėšomis. Yra aišku ir privalumų, ir trūkumų. Čia, na ir per pirmąjį etapą. Pati idėja atrodė labai dosni ir gera, tačiau, kažin ar tam sudarytos sąlygos buvo teisingos, ar tomis sąlygomis vadovaujantis buvo lengva įgyvendinti tuos projektus. Visi puikiai žinote, kokios buvo pirminės sąlygos numatytos tai, tam pirminiam etapui. Ir mums dėja teko susidurti su nemenkomis problemomis įgyvendinant projektus ir e, gaunant iš tų projektų apčiopiamus rezultatus. Fondas buvo atnaujintas po peržiūros praeitais metais, kai buvo peržiūrėtas atitinkamas reglamentas. Mes pritarėme tai naujai reglamento redakcijai kaip valstybė narė. Na ir tas naujasis požiūris mums atvėrė daugiau naujų galimybių. Ir dabar mes bandome įvertinti tos naujos situacijos padarinius ir rezultatus. Bandome įvertinti naujojo reglamento poveikį, reglamento, kuris įsigaliojo prieš vienerius metus. Per dviejus su pusę metų, kai galiojo pirminis reglamentas, tik tai 15 projektų buvo patvirtinta ir mažiau kaip per vienerius metus buvo, tris, buvo pateikta tris kartus daugiau projektų ir mes tikėjomės, kad jie bus patvirtinti. Uh, Na ir praeitais metais, kaip minėjau, reglamentas pasikeitė ir mano manimu, mūsų manimu tai buvo pozityvus dalykas, kadangi fondas įgavo naują pagreitį. Jam buvo įkvėpta kaip ir nauja gyvybė. Na ir bendrai tariant, mes manome, kad fondas su, buvo suaktyvintas būtent dėl naujo, naujo peržiūrėto reglamento. Dabar naujajame e, reglamente yra du perinamieji straipsniai 70 procentų bendra finansavimo iki kitų metų pabaigos ir antras straipsnis, kuriame yra išplėstas tiksl, tikslų sąrašas. Tie darbuotojai, kur, kurie kolektyviniu pagrindu buvo atleisti, irgi patenka į, į, į fondos rytį. Taigi šios priemonės bus taikomos iki 11 metų pabaigos ir mes manome, kad tos priemonės turėtų būti pratestos ir po 11 metų. Na, o kalbant apie bendrą finansavimą, kaip jau teigiau, mes manome, kad e, procentas turėtų būti 75 procentai, o ne 65 procentai. Na, kita vertus, Dabartinėme etape e, matome, kad yra įvairių situacijų ir problemų, pirmiausia dėl paraiškų teikimo, taip pat kaip paraiškos yra vertinamos, kaip yra primami sprendimai. Na, aš nenorėčiau kartoti to, kas jau buvo pasakyta, bet tas paraiškų pateikimo procesas, ta procedūra yra perdėm ilga. Ir aš manau, kad reikia procesą padaryti lankstesniu ir greitesniu. Pirmiausia, paraiškų teikimo procedūra. Na, žinome, kad kolektyvinės investicijas, negalime, investicijas negali būti suorganizuotos per naktį. Tam reikia laiko. Tačiau jeigu yra eilė darbuotojų, darbininkų atleidžiamų per naktį, tas sprendimas irgi neprimamas per naktį. Jau, jau yra įmanoma nuspėti, kad bus tas kolektyvinis atleidimas. Taigi reikia į tokias priežastis atsižvelgti. Aš manau, kad būtų įmanoma čia numatyti daugiau lankstumo. Tam, kad kai įmonė yra uždaroma, jau galima įspėti, kad tai ga, taip gali atsitikti ir jau tada reikia pradėti imtis veiksmų. Na, ir sprendimų prieimimo procedūra vėlgi yra perdėm ilga ir, ir nelanksti. Uh, Pavyzdžiui, didelė įmonė gruodžio pabaigoje užsidarė Portugalijoje ir jau devintų metų eigoje buvo atleidinėjami žmonės, na, o devintųjų gruodį galiausiai buvo pateikta paraiška dėl paramos ir dabar, nepaisant, e, koks bus priimtas sprendimas, darbas su tais atleistais darbuotojais jau vyksta ir tie projektai yra finansuojami iš savų išteklių. Nors sprendim, sprendimas dėl pateiktos paraiškos dar nėra priimtas, bet tuo metu jau darbas vyksta. Bet jau devintų metų birželį darbininkai buvo pradedami atleidinėti ir reikėjo kažkokią paramą jiems numatyti. Taigi mes manome, kad e, prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas gali būti iš tiesų labai naudingas mums Portugalijoje, Bet kita vertus, jis yra ir labai sustabarėjęs ir yra labai sunku gauti lėšų greitai, skubiai, efektyviai, e, padėti tiems darbuotojams, kurie yra atleidžiami. Taigi tas sprendimų prieimimo procesas turi būti lankstesnis ir greitesnis, kad lėšos būtų skiriamos kuo galima greičiau, kad jos būtų veiksmingos. Taigi, kai tik yra pateikiamos paraiškos, aš manau, kad procesas turi būti orientuotas į vartotojus, į naudos gavėjus ir kur kas greitesnis. Kad e, tie naudos gavėjai gautų tas lėšas ir galėtų jas jau e, panaudoti darbuotojų labui, tų, kurie yra atleisti ir kuriems reikia pagalbos. Taigi labai svarbu peržiūrėti dar kartą reglamentą, mano manimu, tam, kad procesas būtų greitesnis ir lankstesnis ir labiau orientuotas į naudotojus, į vartotojus, į naudos gavėjus, tuos, kuriems tos pagalbos reikia. Ačiū labai. Merci, euh, monsieur Alain. Dėkuoju už pateiktą analizę, analizuojant Portugalijos e, padėtį ir už konstruktyvius pasiūlymus. Naudodamasis progą norėčiau pasakyti, jog dabar 11 valstybių narių dar nepasinaudojo fondų. Tai yra daug skirtumų ir šituo požiūriu tarp valstybių. Nes e, kai kurios problemos kyla, kai kurių problemų kyla vienose valstybėse narise ir nebūtinai jau kyla kitose valstybėse narise, tai, tai aišku, galbūt ir, ir nieko e, baisaus. Tačiau Graikija, pavyzdžiui, jokio prašymo nėra pateikusi apskritai. E, šalis, kurios pateikė uh, daugiausiai, pavyzdžiui, mūsų šalis pateikė e, daug prašymų, jinai yra tarp daugiausiai pateikusių. Švedija tik tai vieną pateikė dokumentų rinkinį, tačiau jai tai kainavo tiek pat, kiek, vis, kiek, kiek visos Niderlandų paraiškos. Ponas Godmanis nori taip pat pasisakyti. 15 sekundžių turite pasisakymui. If... Teiksiu keletą skaičių. Uh, Jeigu pažvelgtumėme į biudžetą, 10 metais asignavimai, 10 ir 9 metais, taip pat lyginant su 8 metų asignavimais, ir jeigu pažvelgtumėme į užimtumo socialinių reikalų eilutę, ten aiškiai pamatysime, kad asignavimai 10 metais, asignavimai mokėjimams yra 8,5 milijardo, o 9 metais buvo 11,1 milijardo. 9 mili, atsiprašau, milijonai pagalbo, pagalba. Taigi, kodėl toks didžiulis skirtumas dešimtaisiais ir devin, dar dešimtųjų ir devintųjų metų? Jeigu pažvelgtumėme giliau, pamatytumėme, kad skirtumai iš tiesų yra dideli ir socialinėme, pagal socialinį fondą dar gaunasi 2, 2 milijonų skirtumas 2 milijonai nebuvo panaudoti realiai. Ir aš taip grubiai pasakysiu, kad mano manimu tai nėra teisinga, neteisinga toliau didinti prisitaikymo prie globalizacijos fondo lėšas. Nes kiek suprantu, jeigu drausmę ir veiksmingumą pagerintumėme mes sanglaudos fonde, socialinėme fonde, nes e, nuo šių metų pradžios situacija buvo tokia prasta, 12 valstybių negavo per 3 mėnesius jokio finansavimo iš 27 valstybių. Na ir kita vertus yra valstybių, kurios gaus lėšas iš globalizacijos fondo. Tai neteisinga, nes didžiuliai yra skirtumai tarp sanglaudos fondo ir globalizacijos fondo tokiu būdu kaip ir yra kūriamos darbo vietos. Na taip, paprašius lėšų iš globalizacijos fondo 50 procentų yra bendra finansuojama iš vyriausybės lėšų, bet tikrai aš nepopuliariai pasakysiu, kad tai gal politinė prasme yra neblogas vaistas, tačiau ekonominė prasme jis yra nevykęs. Tai yra vienas iš sanglaudos fondų. Įsisavinimo mastai yra iš tiesų dešimt kartų mažesni negu per ankstesnės finansinės perspektyvas. Ir norint pagerinti situaciją ir tikrai realiai kurti tas darbo vietas, socialinėme fonde yra projektų dėl susijusių su darbuotojų apmokymu, perkvalifikavimu, uh, jeigu tik tai bus lėšos skiriamos globalizacijos fondui, biudžeto komitetui labai sunku, nes nėra atskiros eilutės numatytos šiam fondui. Ir reikia tas lėšas iš kitų eilučių, iš kitų sričių perkelti į globalizacijos fondą. Ir dažniausiai tos lėšos yra atimamos iš socialinio fondo. Ir tai yra visiškai neteisinga. Atsiprašau, bet tokia mano nuomonė. Bien. Vous... Pro... Dėkuoju. Yra esminės. Uh pastabas, tačiau noriu, kad paliktumėte jas diskusijai, kuri vyks paskui. Dabar papildydamas atliktą analizę noriu pasakyti e, komiteto nariams, e, socialinių reikalų ir žimtumo komiteto nariams, mūsų kolegams, kad vakar buvo pirmą kartą pristatytas 2011 metų biudžetas, pristatymą e, padarė ponas Levandovskis ir mes supratome labai nustebę, kad 11 metų biudžete, kurį pristato komisija, 50 milijonų eurų yra signavimų e, mokėjimams ir tai yra skiriama e, eilutei dėl pristaikymo prie globalizacijos. O e, O asignavimų įsipareigojimams e, aspektas jau yra e, kitas klausimas. Tad e, dabar aš e, suteiksiu žodį poniai Matskevičianiai, Lietuvos atstoviai. Žodis jums, ponia Matskevičianė. Jūs galite kalbėti ir atsisėdusi. Tačiau jūs e, PowerPoint pristatymą darysite, taip? Lietuva yra moderni valstybė. Labas rytas visiems. Gerbiamasis pirmininkė, parlamento nariai, dalyviai, visų pirma dėkoju už pakvietimą dalyvauti šiuose klausimuose ir pateikti jums informacijos apie krizės e, įtaką poveikį mūsų šaliai. Ekonomikos nuosmukis Lietuvoje padarė ekonominį ir socialinį poveikį. Darbo rinka e, rimtai sureagavo į krizę ir per e, devintuosius metus e, nedarbas augo, kaip matote. Šiuo metu jo lygis yra 15,8 procento. E, ir mes turime tam tikros patirties, panaudodami pristaikymą prie globalizacijos padarinių fondą. E, Lietuva pateikė penkias paraiškas. Pirmasis iš jų buvo pagal anksčiau galiojusias nuostatas, o 2009 metais daugiausiai žmonių e, buvo uh, neteko darbo iš gamybos sektoriaus, maisto, statybos, didmeninės mažmeninės priekybos, tekstilės ir kitų sektorių. Atsižvelgdami į peržiūrėtą reglamento variantą, Lietuva pateikė pereitais metais keturis prašymus. E, vienas iš jų buvo susijęs su Snaigės įmonė, o kiti e, buvo susiję su e, statybos, e, apavo gamybos ir kitomis pramonės šakomis. Pagal NATS 2 klasifikaciją Lietuva yra vienas regionas ir tai suteikia mums privalumą, nes duoda mums galimybę pateikti daugiau paraiškų įvairiems sektoriams ir apimti visus netekusius darbo žmonės. Nuo 2007 metų atsakingos įstaigos, kurios atsako už globalizacijos fondą, yra e, socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ji yra e, vykdančioji institucija ir ji dirba su, e, kaip drauge su darbo birža. Na ir žinoma, valstybė turi pasirūpinti nacionaliniu kofinansavimu. Dabar e, į smulkmenas nesileisiu, <clears throat> nekomentuosiu tų skaičių, jūs patys juos matote. Tik trumpai paminėsiu, kad kaip jau sakiau, e, Alitos tekstilės įmoniai. E, pirmoji paraiška Europos komisijai buvo pateikta 8 metų gegužės mėnesį. Šis projektas buvo teisingai ir tinkamai įgyvenintas pagal 2A straipsnį, pagal anksčiau e, galiojusi reglamento variantą. Alitus tekstilė įmonė e, yra įsikūrusi Alituje, kur uh, buvo atleista labai daug, vienas tūkstantis darbuotojų, iš kurių 50 procentų užsiregistravo darbo biržoje. Mes džiaugiamės, kad ES institucijos suprato situaciją Lietuvoje ir ėmėsi veiksmų jai padėti. Kaip sakiau, Lietuva po to pateikė dar keturis prašymus paramai e, 2008 metų Liepos mėnesį Lietuva pateikė prašymą dėl šalitų gamyklos Naigė atleistų darbuotojų paramos. Snagė įsikūrusi tame pačiame mieste kaip ir Lietuvos tekstilė. 480 e, žmonių ten buvo atleista ir mes patikėme paraišką pagal 2C naujojo reglamento straipsnį, kuris e, numato e, fondo taikymą mažoje darbo rinkoje ir atitinkamus e, atleistų darbuotojų skaičius. Kaip minėjau, 2009-aisiais Lietuva taip pat patikė dar tris paraiškas E, paremti trijų sektorių darbuotojus e, - statybos sektoriaus, e, baldų gamybos sektoriaus ir drabužių pramonės sektoriaus. Tos paraiškos buvo pateiktos pagal 2b straipsnį. Planuojama, kad parama pasieks apie 2000 atleistų žmonių visose trijose sektoriuose pagal e, globalizacijos fondo reglamentą fondo lėšomis galima finansuoti aktyvias e, darbo rinkos priemonės. E, tokios priemonės yra patvirtinamos vyriausybės, jų sąrašą jūs matote čia lentelėje, aš neužimsiu laiko, nekomentuosiu atskirai kiekvienos iš jų. Dabar kalbant apie rezultatus, tų projektų norėčiau pasakyti, kad e, pagal pirmąjį projektą dėl Alitaus tekstilės įmonės, kuris buvo įgyvendintas e, pereitais metais, mes pasiekėme sėkmės, mes sumažinome socialinę įtampą darbo rinkoje. Na, o kalbant apie dabar besitęsiančius projektus, apie rezultatus kalbėti šiek tiek per anksti, daug žmonių e, įsitraukia į vairius projektus ir dar pažiūrėsime, kokie bus galutiniai rezultatai. Galbūt keletą žodžių galėčiau pasakyti apie mūsų patirtį, apie šio e, fondo reglamento privalumus ir trūkumus. E, Aš manau, kad tai iš tikrųjų svarbi priemonė kovojant su nedarbu. E, ji yra labai specifinė, labai tikslinga ir iš tikrųjų atsižvelgia į tikruosius atleistų žmonių poreikius. E, Jie atsižvelgia į ekonominės socialinės krizės pasiekmes ir e, tai paskatino mus e, labiau pasinaudoti fondo teikiamomis galimybėmis. Aš manau, kad vienas iš privalumų taip pat yra ir lankstumo elementas, nes kiekviena valstybė narė pati apsisprendžia dėl tų, kokias priemonės taikyti, gražinant e, atleisti žmonės į darbo rinką. Nedarbo lygis Lietuvoje tikrai aukštas, bet e, dėje mes negalime visų apriepti e, globalizacijos fondo lėšų taikymė. Tai yra susiję, kad kai kurios įmonės e, priima sprendimus e, darbo sutartis nutraukti laisvanoriškai. O jeigu e, darbuotojai nusprendžia išeiti iš įmonės savo norų, e, taip sakant, laisvanoriškai, jų negalima laikyti atleistais darbuotojais. Lietuvoje šiandien daug e, žmonių be darbo, kurie patys išėjo iš darbo. E, Išklausėme ir kritikos, kad į savo paraškas įtraukėme mažiau žmonių, negu kad turime bedarbių e, apskritai, bet e, tai yra būtent dėl to, ką aš minėjau. Kolegas taip pat jau minėjo, kad e, praeina pernelyg daug laiko nuo paraiškos pateikimo iki galutinio jos patvirtinimo. Be to pats procesas užtrunka labai ilgai, 7-8 mėnesiai, kol pinigai tikrai ateina. Bet žinoma, jeigu e, tuos projektus e, pradėsi vykdyti anksčiau, nu, pasinaudodamas nacionaliniais pinigais, tai e, Uh, jie apskritai yra įmanomi, nors žinoma, biudžete pinigų nėra per daug, todėl uh, europiniai pinigai mums yra labai svarbus. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti Europos komisijai ir ypatingai direktoriui e, Piteriui Jorgensui iš B direktorato už visą paramą mums rengiant E, paraiškas ir gyvendinant e, projektus. E, tai didžiulis darbas, labai jam dėkoju, dėkoju taip pat ir kitoms institucijoms. Mes turėjom puikią galimybę taip pat pasidalinti savo patirtimi su kitomis valstybėmis narėmis per bendrus susitikimus galėjome užduoti vieni kitiems klausimus ir pakalbėti apie tai, kaip viskas vyksta. Taigi labai dėkoju uždėmesį ir tiek. Dam, uh... Dėkuoju, ponė pranešėja. Tad galime sakyti, jog Lietuva yra puikus pavyzdys, kuris rodo, kaip gali būti telkiamos tos lėšos, nes tai yra vienintelė valstybė, kuri, kuriai pavyko pateikti paraiškas pagal visus kriterijus ir kuriai įvairiose ekonomikos sektoriuose, ne tik tai tekstilės, bet ir baldų sektoriui ir statybos sektoriui pavyko gauti E, tų e, lėšų ir tai iš tikrųjų yra e, toksai pavyzdys valstybės, kur ta sistema funkcionavo puikiai, tai pranešėjams yra geras pavyzdys. Nors, aišku, yra tam tikrų temų, dėl kurių kyla susirūpinimo ir turiu galvoje tą neišsprendžiamą e, problemą, kad e, kuomet darbuotojai nusprendžia išeiti iš įmonės ir ieškoti darbo kitur, tai e, Aišku, jie, jie, jie tai daro, kuomet e, iš anksto sužino, kad bus e, mažinamas personalas ir tuomet jie ne, nepasinaudoja, nelaukia e, to momento, kuomet gali pasinaudoti tomis e, e pagalbos priemonėmis. Dabar ponė Pavis kalbės ir prašau jos neviršti kalbėjimo laiko. Ponė Izabel Pavis. Žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, jog Prancūzija prieš fondo reformą pateikė dvi paraiškas. 2009 spalio mėnesį tas, ta paraiška dar nėra iki galo išnagrinėta, beje. Ir man atrodo, kad jūs sakėt, kad Prancūzija buvo tarp daugiausiai pateikusių paraiškų valstybė, bet man atrodo, kad taip nėra iš tikrųjų. Tad kalbant apie pristaikymo prie globalizacijos fondą, noriu paminėti keletą aspektų, penkis aspektus. Visų pirma, noriu pasakyti, jog to fondo reaktyvumas yra nepakankamas, nes tas fondas buvo sukurtas kaip skubaus reagavimo e, fondas. Tačiau nuo to laiko, kuomet e, yra atleidžiamas e, darbuotojas ir to laiko, kuomet priimamas sprendimas ir konkrečiai jo įmamasi priemonių, praeina daug mėnesių. Ir aišku, yra daug pasiekmių tokios e, padėties. Viena vertus, e, tie, kurie gali gauti pagalbą, negauna tinkamos informacijos, o jie turi būti laiku informuojami apie tai, kad fondas kofinansuoja e, įvairius lydimuosius veiksmus. Toliau kitas aspektas. Europos Sąjungoje valstybių narių socialiniai įstatymai yra labai skirtingi ir prievalės tenkančios įmonėms taip pat yra labai įvairios įvairiose valstybėse. Tad e, mes e, žinome, jog e, tas fondas negali pakeisti įmonių, kuomet darbuotojai perkeliami į kitą darbą. Tačiau turime nepamiršti, jog yra tos galimybės kofinansavimo prisitaikymo. Bet šitiems dalykams, šitoms paraiškoms taip pat reikia pakankamai laiko išnagrinėti ir e, daug laiko užima nagrinėjimas komisijoje, paskui parlamente. Galbūt reikėtų kažkaip e, keisti tą sistemą, ją stabilizuoti, priklausomai nuo nacionalinių prievolių, kurios e, yra numatytos tai ar kitoje valstybėje. Ir tuomet iš anksto būtų galima apibriežti tuos sektorius, tas rytis, kur fondas galėtų e, teikti pagalbą, nediskutuojant per ilgai apie tas e, paraiškas. Dabar e, toliau reaguoju į kitų pasisakymus referenciniai laikotarpiai ir darbuotojai, kurie e, gali būti apimti kofinansavimo priemonių fondo. Reikėtų panagrinėti, kaip galima būtų supaprastinti tą fondo veikimo įvairiose valstybėse doktriną. Tačiau žinome, jog labai skiriasi sumos skiriamos šalyse ir dėl to kyla klausimų. Galbūt galėtume pamastyti apie fiksuotas sumas, kurios būtų skiriamos. Žinau, kad, aišku, turim bent jau e, kelti tą klausimą. Trečias dalykas. Po fondo reformavimo, reformos praeitą, praeitais metais, ir atsižvelgiant į ekonominę ir finansinę krizę. Dėl tos krizės galbūt daugiau kreipiamas į tą fondą. Mes e, manome, jog reikėtų vis dėlto atskirti šitame kontekste globalizaciją ir ekonominę krizę. Reikėtų čia taip pat didesnio aiškumo. Jo labiau, kad e, e, fondo veiksmai skiriasi priklausomai nuo kriterijų. Kitas aspektas yra ekonominių atleidimų skaičiavimas. Komisija e, atsižvelgia tik tai į realius atleidimus, bet neatsižvelgia į iš ankstinius pranešimus apie būsimą atleidimą. Ir tai kelia papildomų sunkumų, todėl kad e, kuomet yra pranešama, jog bus atleidžiami darbuotojai, e, ir, e, ir kuomet tie darbuotojai realiai nebetenka darbo, gali praeiti daug e, laiko, nes e, per tą tarpą yra deramasi dėl darbo vietų išsaugojimo ir galbūt tada tie socialiniai personalo mažymo planai keičiasi. Mes čia taip pat turėtume veikti nuo kuo ankstesnės stadijos nes e, manome, jog e, paskui iškyla rizika nebetitikti 500 darbuotojų atleidimo kriterijaus lenkščio. Ir paskui, kuomet skaičiuojami realūs atleidimai, tai tuo metu gali būti ir nebepasiekiamas tas e, fiksuotas lengstis. Tuo tarpu jį lengva yra patikrinti tais atvejais, kuomet didelės įmonės atleidžia masiškai darbuotojus. Ir, sakykime, tame ir kitame regione, kur yra daug mažų ir vidutinių įmonių, kurios gali pasinaudoti fondų, yra daug e, sunkiau surinkti informaciją arba tais atvejais, kuomet e, tos įmonės yra likviduojamos ir vyksta teisinės procedūros. Toliau e, tikrinimo fazė. Aišku, kad e, tikrinimas inspekcija yra visiškai teisėtas dalykas ir mes jo nekvestinuojame, tačiau galbūt reikėtų pamastyti apie tikrinimo procedūras. Ir galbūt tos procedūros turėtų būti supaprastinamos. Ir galėtume sieti tai su tuo, ką aš anksčiau siūliau su e, dok, doktrinos e, patvirtinimo kartu su e, komisija ankstyvoje stadijoje, nes paskui būtų daug lengviau praktiškai gyvendinti daugelį aspektų. Tai tokie būtų mūsų komentarai. Dėkuoju, ponė pranešėja, labai aišku ir labai, labai tiksliai jūs viską įvardinote. Aš suklidau, kai sakiau, kad Prancūzija buvo tarp daugiausiai paraiškų pateikusių valstybių uh, valstybės, kurios lab, daugiausiai padėjo savo darbuotojams, yra Italija, Ispanija, Vokietija. Pr Prancūzija ketvirtą vietą užima. Prancūzija pateikė paraišką dėl, daugiaus, dėl didžiausio skaičiaus e, darbuotojų Renault gamyklos virš 3000. šiuo etapu 58 paraiškos jau yra išnagrinėtos iš viso. Tiksliau, jos yra pateiktos. Bet dar ne visos išnagrinėtos. O turint omenyje išnagrinėtas paraiškas, tie regionai, kurie pateikė, vidutiniškai tų regionų pajamos gyventojui yra daro 110 procentų vidurkio, o e, nedarbo vidurkis yra mažiau kaip 6 procentai. Tad tie regionai e, turi didesnės užvidutinės e, pajamas, tai yra pramoniniai regionai ir dabar jiem iškyla e, pramonės e, e perorientavimo problemas. Tačiau tos regionuose nedarbas yra palyginus mažas. Ar iš tikrųjų taip yra, tai čia ir lieka klaustukas. Nes pranešėjai turės padaryti tinkamas išvadas. Dabar paskutinis pranešėjas, tiksliau paskutinė pranešėja, ponia Petra Draxel, kuri e, atstovauja label Austrijai. Austrijos atstovė. Ačiū už galimybę atarti keletą žodžių apie pristatyti trumpai Austrijos patirtį, kaip jai sekėsi naudoti globalizacijos fondo lėšas. Džiaugiuosi turėdama tokią galimybę. Likščiolį esame pateikę tris paraiškas. Viena iš paraiškų buvo jau, yra jau patvirtinta, kitos dvi yra dar nagrinėjamos. Mums pavyko pateikti tas paraiškas, kurios yra susijusios su didžiausia, didžiausiais kaštais ir didžiausiamis paramos lėšomis. Ir yra keletas priežasčių, kodėl taip nutiko. Mūsų paraiškos yra intensyvesnė, intensyvesnė sąnaudų prasme nei kitų valstybių paraiškos. Ir apie tai mes gan ilgai diskutavome. Būtent ar galime gauti fondo lėšas. Pirmininkas jau palėtė keletą svarbių problemų, nes pas mus, mūsų valstybėje nedarbo lygis yra gan mažas. Ir yra regionų, kur, kurie labiau nukentėjo metalurgijos pramonė, kitos pramonės šakos. Na ir jeigu pažvelgtumėme į sąnaudų prasme intensyviausią šaką, tai būtų plieno pramonė. Ir tai yra tos pramonės šakos, kurios turi susitvarkyti su restruktūrizavimo padariniais. Na ir kalbama, kalbant apie kitus fondus, kurie yra nacionaliniai Austrijos fondai, yra panašus į socialinį fondą ES. Taigi mes iš ankstinį finansavimą numatome iš nacionalinių lėšų. Ir tos lėšos jau yra naudojamos, kol mes, e, mūsų paraiška yra svarstoma komisijoje. Na ir žinoma, yra šioks toks e, laikotarpis, kuomet mums tikrai labai sunku, nes žmonės praranda darbo vietas ir pagalba turi būti skubiai suteikiama, nes e, situacija yra gan skubi ir dėl to mes panaudojame tas nacionalinės savo priemonės, kad galėtumėme padėti žmonėms ir a, a, pa, esame padėję ne 90 procentų žmonių. Dabar e, apie 75 procentams žmonių padedame. Taigi 90 procentų mūsų tie projektai pasiteisino, žmonės buvo reintegruoti į darbo rinkas. Ką tai reiškia, kai mes e, naudojame prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšas mes jau pasinaudojame tam tikromis savomis priemonėmis. Ir tos priemonės yra numatytos ilgesniems laikotarpiams. Yra pasirašomi susitarimai su socialiniais partneriais prieš atleidžiant tuos darbininkus ir tuomet jau galima panaudoti tas atitinkamas priemonės. Ir mes vadiname tai arba čtiptung tai reikštų darbo rinkos instrumentai, darbo rinkos priemonės. Ir čia turime gan nemažai tų priemonių. Tai yra aukštos kokybės priemonės, kurių pagalba padedame žmonėms, pavyzdžiui, įsteigti savas smulkes įmonės, smulkų verslą. Taip pat padedame žmonėms integruotis į darbo rinką, susirasti naują darbą. Ir čia lab, turime labai įvairių darbo rinkos priemonių. Dalis jų yra orientuotos į atskiras įmonės, kitos priemonės yra regioninio pobūdžio, trečios yra šakinės priemonės susijusios su konkrečiu ūkio sektoriumi, taip pat kitos priemonės taikomos bankrutavimo atveju. Na ir mes bandėme išsiaiškinti, kokiais atvejais yra atleidžiami žmonės ir bandėme išsiaiškinti, ar Kalba eina apie tokią situaciją, kai būtų galima pateikti paraišką Europos komisiją ir paprašyti pagalbos iš Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo. Taigi kalbu apie tokias situacijas, kai yra atleidžiami žmonės iš vienos įmonės ir kai yra na, regioninio masto problema. Ir mes tiesiog bandome, bandome išsiaiškinti, ar įmanoma būtų tais atvejais gauti finansavimą iš fondo. Uh, Na ir stengiamės visus tinkamai informuoti. Informuojame be jokios abejonės socialinius partnerius. Ir tokiu būdu socialiniai partneriai gali iš anksto planuoti ir geriausiai pasinaudoti gautomis lėšomis. Taigi mes skubiai bandome teikti paramą ir įmonių, ir regionų lygmenių. Siūlome paramą, pagalbą e, tuo momentu, kol yra tvarkomos paraiškos. Taigi sistema funkcionuoja gan gerai. Na ir, klausim, ir, ir keliame klausimą, kokių galime gauti privalumų. Mūsų vertinimu fondas suteikia galimybę pagerinti finansinę priemonę ir prisidėti prie jau vykdomų e, rinkos e, paramos priemonių. Turime eilę įvairių priemonių, kurias įgyvendiname ir tas priemonės mes ir toliau ketiname taikyti. Panašu, kad nėra skiriamos lėšos tiem žmonėms, kurie dar nėra atleisti, bet jiems grėsia atleidimas. Ir Nežinau, ar reikia laukti tol, kol tie žmonės jau bus atleisti, nes vis tiek jau yra susidurėmas su tam tikromis finansinėmis problemomis ir na, procesas tik dar labiau užvilkinamas. Na, pas mus masinių atleidimų nebuvo, bet e, galime paliesti vieną situaciją, kai buvo, kai grėsė tie masiniai atleidimai Ir yra nemažai tokių situacijų, kai gali grėsti tie masiniai atleidimai, dėl to tą laikotarpį reiktų kažkaip sutrumpinti. Na ir yra įvair, įvairūs etapai. Tarkim, įmonė per keturis mėnesius atleidžia darbuotojus. Taigi čia nėra labai trumpas laikotarpis. Na ir mes taip pat bandome kažkaip sušvelninti socialiniu lygmeniu tų atleidimų poveikį. Bandome įvertinti, kokį poveikį tai turės regiono lygmeniu. Ir Austrijoje mes turime B ir C atvejų tokius kriterijus. Ir rudenį pas mus vyks labai svarbus renginys. Na, o dabar mes bandome artimiau bendradarbiauti su socialiniais partneriais tam, kad darbo tarybos įmonių lygmenių, kad socialiniai partneriai būtų tinkamai informuojami, gerai informuojami apie prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą. Ačiū labai. E, na, tikiuosi, kad sugebėjau Jums trumpai pristatyti tuos veiksmus, kurių ėmėmės mes. Efekt. Dėkoju, iš tikrųjų viskas buvo labai aišku ir įdomu yra tai, jog mes aiškiai matome, kad kiekvienai valstybei kyla skirtingos problemos ir tradicijos, aišku, yra skirtingos, skirtingos, e, skirtinga kultūra ir skirtingai yra e, kovojama su krize. Ir e, au, Austrija kai kuriais atvejais netitinka tų e, kriterijų kurie leistų pasinaudoti tą pagalbą, nes jeigu nepasiekia, pavyzdžiui, 500 e, atleidžiamų darbuotojų ribos, tai gali ir nepasinaudoti. Nes e, kai kur e, tie kriterijai pakankamai aukšti yra. Dabar aš perdodu pirmininkavimą poniai Beres. Tai yra dabar patys sudėtingiausia turbūt dalis, būtent diskusijos ir Dar kartą dėkoju už pasisakymus. Dėkoju ekspertams. Dabar pradedame diskusiją. Visi žinote, kiek mums lieka laiko šioje darbo tvarkėje. Jeigu jūsų klausimas e, bus skiriamas konkrečiam pranešėjui, tai norėčiau, kad pasakytumėt tai. Pone Marijan Arkėt yra pirma. Dėkuoju, pirmininkė, išklausiusi keletą pasisakymų. Šį rytą matau, kad e, pasikartoja tos pačias ir pačias problemas. Ir viena iš jų, kad tas paraiškos procesas yra pernelyg ilgas, jis nėra palankus e, pareiškėjui, reikia laukti 9 mėnesius, jeigu atleidžiama 10 tūkstančių, reikia laukti kiek laiko, tai kas tada atsitinka. Taip pat matome, ponė pirmininkė, kad e, projektai yra labai vilkinami, penelik ilgai užtrunka jų e, patvirtinimas. <clears throat> Iš tikrųjų buvo pasakyta, kad globalizacijos fondas galbūt nekuria darbo vietų, bet e, aš manau, kad bent jau netiesiogiai e, jis prie darbo vietų kūrimo e, prisideda, ypatingai jeigu pasinaudosime mikrosinergijos galimybėmis. Mūsų prancūzija kolegė minėjo įdomius dalykus, kai jinai kalbėjo apie tam tikrus Um, slengščius uh, ir kriterijus, uh, kai uh, buvo paminėta, kad skirtingos valstybės skirtingai gali pasinaudoti fondo teikiamomis galimybėmis. Dabar, žvelgiant į ateitį, jeigu valstybės narės tieks vis daugiau ir daugiau paraiškų, kas atsitiks tada? Na ir pagaliau um, e, darbo ir gyvenimo sąlygų tyrimo institucija pasižiūrėjo, e, kaip tas fondas e, pasiteisina Vokietijoje ir Suomijoje ir apskritai padarė išvadą, kad e, poveikis buvo pozityvus. Bet vienas iš komentarų buvo, kad tuose šalise nebuvo pakankamai informacijos apie globalizacijos fondą ir galbūt iš dalies tai paaiškina, kodėl iš kai kurių valstybių pakankamai nedaug yra paraiškų. Galbūt klausimas būtų mūsų svečiams ir e, iš tikrųjų reiktų atsakyti, kas būtų, jeigu į fondą kreiptųsi visi. Pone Jensen. Dėkuoju, pirmininkė. Ir aš manau, kad e, šio ryto posėdis buvo labai įdomus ir naudingas. Dėkuoju tiems, kurie jį surengė. Turiu keletą klausimų. Visų pirma, dėl e, tos e, pasiskirstimo problemos ir dėl biurokratinio aparato problemos. Aš manau, kad e, fondo ištakų reikia ieškoti kažkur prie nepavykusių referendumų Prancūzijoje ir Olandijoje. Taigi dabar a, turime situaciją, kai a, iš socialinių fondų pinigus galima leisti, bet reikia perėti labai sudėtingą biurokratinę mašiną. Na, o dabar, a, e, kai krizė taip smarkiai trenkė visoms iš mūsų valstybių narių, mes matome, kaip staigiai padaugėjo paraiškų skaičius. Aš norėčiau paklausti e, kolegų, a, E, tame tarpe iš komisijos, e, kokias jie mato tendencijas, ar užteks pinigų, jeigu visi staiga puls padavinėti paraiškas. Dar vienas dalykas. Vakar kalbėjausi su socialinio fondo e, paramos gavėjais ir jie man pasakė, kad praktiškai tik tai 20 procentų lėšų patenka vadinamiesiems gal, galutiniams vartotojams, o visa kita nubyra e, tarpinėms grandims, e, viskas yra paskendę biurokratijos liūnę. Ir aš noriu paklausti, kaip galėtume užtikrinti, kad tų pinigų nesurytų biurokratinės priemonės, bet kad jie būtų veiksmingiau naudojami. Na ir dar vienas klausimas. Galvojant apie tolesnę perspektyvą, apie kitą finansavimo laikotarpį, uh, Ar mes e, galvojame, pavyzdžiui, apie tų dviejų fondų sujungimą, socialinį ir globalizacijos fondą, ar galvojame apie jų naudojimo supaprastinimo? Galbūt e, parlamentarai turėtų spręsti tos e, dalykus. Dabar, ponė Grulyje, norėčiau patikslinti vieną dalyką ir taip pat turėsiu du klausimus. Taip, dabar kaip, kaip tas fondas buvo įkurtas? Kiek aš žinau, 2004 metais ponas Lemy iškėlė iniciatyvą. Galbūt e, prisimins dabar įvairūs atstovai apie valstybių pozicijas, prisimena, tuo metu buvo e, globalizacijos priešininkų tam tikras e, judėjimas, tai galbūt ir nesutiksim visi, nebus vienoda mūsų pozicija dėl to fondo įkūrimo istorijos. Toliau, fondo lėšų naudojimas. Ar e, fondo lėšos naudojamas visuomet, kai kriterijai yra atitinkami? Mes žinome, kaip Prancūzijoje vyksta tie dalykai ir žinome, kad kai kuriais atvejais, net jeigu atitinka kriterijus, paraiška vis dėlto negaunamos lėšos. Tad kokia yra strategija panaudojimo? Ir antras klausimas, kuri asmeniškai, kuris man asmeniškai rūpi, yra įmonių e, strategija. Jūs e, minėjote spalio mėnesį pateiktą paraišką dėl Renault gamyklos ir Iš esmės, ta paraiška apima Paryžiaus, Paryžiuje esančias e, gamyklas, jūs kalbėjote ir apie regionus. Aš esu e, parlamentarė, kuri yra išrinkta tokiame regione, Sandovilijus, turbūt žinote e, tas gamyklas, 2000 e, darbuotojų buvo atleisti iš Reno gamyklos. Ir mes kaip e, politikai turim jautriai e, reaguoti į tai, kas vyksta ir tuo metu darbuotojai tikėjosi, kad jiems bus e, padėta. Ir jie tikėjosi taip pat, kad e, ir gamikla kažką darys ir paskui žinome, kaip vyko darybos su Europos komisija. Tad kokia valstybių narių strategija panaudojant tą fondą ir kas būna kai e, yra atitinkami kriterijai, kodėl ne visuomet e, gaunamas tos lėšos ir kokia yra didelių nacionalinių įmonių strategija panaudojant tą fondą ir e, kokia strategija galvojant apie įvairias gamiklas pasiskiršusias nacionaliniai teritorijai. Galbūt paradoksas yra tas, kad valstybė, kuri labiausiai priešinosi to fondo įkūrimui, dabar labiausiai naudoja tą fondą. Pane Kornelijus. Ačiū. Buvo labai įdomu išklausyti įvairių valstybių patirties ir gavau atsakymus į tam tikrus klausimus, bet iškilo ir papildomų klausimų. Lietuva buvo viena valstybių, vienintelė valstybė, kuri iškėlė klausimą, ar pasiteisino 60 procentų tų, kurie gavo naudos, ar darbuotojų, kurie susirado naują darbo vietą, 40 procentų dar ne. Uh, Na, dėl kitų valstybių nežinau, kokia jų yra situacija, taigi ar pasiteisino tas fondas? Taip pat įdomu man būtų sužinoti, kas būtų nutikę, jeigu to fondo nebūtų buvę. Ar tikrai, aišku, fondas yra vertinamas, bet ar darbininkai nebūtų gavę pagalbos be fondo, ar mažiau jų būtų susiradę darbo, darbo, naujus dar, darbus, ar valstybės narės nebūtų pačios apmokėjusios tų priemonių, ar įmonės nebūtų galėjusios e, įgyvendinti kažkokiu priemonių. Taip pat man įdomu, na, didžiausias fondo pranašumas yra tai, kad yra galimybė keistis geriausią praktiką. Tai yra kaip tam tikra darbo rinkos e, priemonių tikrinimo laboratorija. Uh, Tačiau ar keitimasis geriausia praktika tarp valstybių narių vyksta, kalbant apie globalizacijos fondo lėšų panaudojimą? Ir paskutinis klausimas. Kiek supratau, naudingas yra šis fondas ir mes, kaip Europos parlamentas, turime kiekvienu atveju apsispręsti, kadangi kalba eina apie biudžeto lėšų panaudojimą iš kitų eilučių. Ir ar tiesa, kad jeigu būtų atskirai lūtė numatyta fondui, Europos komisija tuomet galėtų apsispręsti dėl konkrečių atvejų, o Europos parlamentas jau atliktų vertinimą po to ir tokiu būdu galbūt paraiškų svarstymo procedūra paspartėtų. Na, tikiuosi, kad kas nors galės atsakyti mano klausimus. Ačiū. Monsieur Darden. Dėkuoju ponas Darden, paskui ponė Matera. Dėkuoju ponė pirmininkė. keletas e, pamastymų. Aš džiaugiuosi, kad diskusija vyksta tuo klausimu ir kad, e, kad e, to fondo veikimas yra vertinamas. Tai svarbus dalykas, nes galim kvestinuoti to fondo e, naudingumą. Ir aišku, galim apgailę stauti, kad taip yra, bet turbūt tai atspindi dabartinę sunkę padėtį, ekonominių požiūrių ir, ir kitais požiūriais sunkę padėtį. Du aspektai. Visų pirma, kokios yra priežastis, nepaisant to, kad tos fondo naudingumas didėja, mes e, konstatuojam, kad kai kuriuose šalyse daugiau yra naudojamas tas fondas ir kad paraiškų daugėja tam tikrose sektoriuose. Apie tai kalbėjo kai kurie pranešėjai Ir manau, kad pranešimo platmėje galima būtų sutelkti dėmesio ties šituo aspektu. Toliau kitas aspektas - veiksmingumas. Ar fondo tikslai yra pasiekiami ir ar pagalba, kuri yra skiriama darbuotojams, yra veiksminga pagalba. Tai e, šituo požiūriu man ateina į galvą tam tikrų minčių. Aišku, iš karto galvoju apie to fondo e, veikimo greitumą fondas reaguoja per lietai. Kodėl taip yra? Todėl, kad nėra atskiros e, e, eilutės dėl mokėjimo asignavimo. Tai galėtų būti pirma priežastis. Kita vertus, e, socialinis konsultavimas, socialinis derinimas taip pat galėtų būti uh, čia svarbus aspektas ir reikėtų jį skatinti ir tai turbūt e, praktinį panaudojimą darytų veiksmingesnį. Galbūt trūksta ir informacijos, komunikacijos trūksta apie e, tą fondą. Valstybėse narėse trūksta informacijos ir galbūt socialiniai e, partneriai taip pat e, galėtų e, tais atvejais, kuomet yra tenkinami kriterijai tuo užsimti, kuomet yra e, rengiamos paraiškos. Kitas dalykas, kuris, man atrodo, yra būtinas, kaip galim užtikrinti didesnę sinergiją ir nuoseklumą, nuoseklę sąveiką tarp šito fondo ir kitų Europos fondų. Taip pat e, norėčiau paliesti pagalbos skirimo sąlygas. Ar tos sąlygos neapsunkina prieigos mažoms ir vidutinėms įmonėms? Kai kuriuose Europos regionuose, kur yra daug tokių mažų ir vidutinių įmonių, daug e, pramonės sektoriuose šitų įmonių, tai galbūt tos sąlygos yra apribojančios tą prieigą, nes e, mažesnėms įmonėms, kurios susiduria su sektorinėmis problemomis. Ir, sakykime, jeigu tame sektorija nėra didelės įmonės, e, kuri lyderiaujantį vaidmenį vaidina ir, ir kuri, kuri, kuri nepateikia tos paraiškos, o mažos pateikia ir tada jos netenkina tų kriterijų. Toliau kofinansavimo aspektas. Aišku, logiška, kad uh, valstybės narės e, kofinansuoja, pinigai ateina ne tik tai iš ES, tačiau kofinansavimo procentas, nepaisant to, kad jisai sumažintas, galėtų taip pat e, kai kuriais atvejais būti tas stabdys, kuris e, apriboja paraiškų teikimą. Tad į šitos aspektus galbūt reikėtų atsižvelgti rengiant pranešimą. Dėkoju. Paskutinė kalbėtoja, ponė Matera o paskui aš dar pateiksiu klausimą ir tuomet suteiksime žodį ekspertams e, atsakymams. Pane Matėra. Dėkoju, pane pirmininkė. Visų pirma, dabar turėdama galvoje tuos klausimus, kuriuos pateikė kiti kolegos, norėčiau labiau techninio pobūdžio klausimą pateikti. Vakar ponas Levandovskis pateikė 11 metų biudžeto projektą. Ir 50 milijonų eurų mokėjimo asignavimai yra numatyti šitam fondui. Yra taip pat ir kitų prioritėtų susijusių su kitomis ES e, programomis. Todėl aš norėčiau paklausti, e, kaip komisija pagristos 50 milijonų eurų jų e, reikiamumą, kad, turint omenyje, kad e, fondo svarba didės per e, ateinančius metus. Dėkoju. Jūsų komiteto pirmininkas iš esmės jau buvo palėtęs tą aspektą ir galėsime prie jo grįžti. Toliau e, turiu klausimą poniai Matskevičianiai. Kalbant apie Lietuvą, man susidaro įspūdis, tik nežinau kodėl, Man atrodo, kad jūs esat išimtis, kuri patvirtina taisyklę. Jūsų šalis yra periferijoje, jūs e, netitinka tų kriterijų pagal nedarbo lygį arba pagal vidurkį bendro vidaus produkto. Ir mūsų analizė leido mums manyti, kad uh, Europos socialinio fondo, socialinės anglaudos e, pagalba turėjo būti veiksmingesnė Lietuvai negu pristaikymo prie globalizacijos fondo pagalba. Tad kaip čia atsitiko, kad Lietuva e, vis dėlto atsidūrė kitokioje padėtyje ir, ir susiklosti kitą padėtis šito požiūriu. Dabar turime labai mažai laiko. Aš suteiksiu žodį dabar poniai Matkevičiai iš karto, kadangi aš jai pateikiau klausimą Bet galbūt iš mūsų svečių ir kiti pranešėjai norėtų labai trumpai pasisakyti, atsakydami į kolegų pateiktus klausimus prieš pasisakant komisijai. Ar norėtų kas nors atsakyti? Gerai, tada žodis poniai Matskevičianiai, o paskui e, žodis ponui Kosta. Bet e, kadangi laiko turime labai e, mažai, noriu, kad kalbėtumėte lakoniškai. I will try to be very Dėkuoju. E, pabandysiu glaustai atsakyti į tuos keletą klausimų. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad nesakyčiau, kad e, projekto rezultatai buvo prasti, jeigu pasiekėme 60 e, procentų pakartotinį įdarbinimą. Šimta procentų niekada po tokių projektų e, žmonių mes vėl neįdarbiname po e, perkvalifikavimo. 60 procentų yra visai geras rezultatas. Taip pat norėčiau akcentuoti, kad mums labai reikia globalizacijos fondo pinigų, nes jeigu jų nebūtų tektų naudoti nacionalinius pinigus, e, Taip, mes naudojamės taip pat ir socialinio fondo e, pinigais. Mes jau e, pasirašėme 70 e, procentų projektų pagal socialinį fondą, taigi jį naudojame greta globalizacijos fondo. Nežinau, ką daugiau galėčiau ir pasakyti. Dobrigad. Ponas Kosta. Ponas Kosta. Ačiū. Trumpai norėčiau atsakyti į klausimą, būtent ar fondas pasiteisino ar ne. Mano manimu, taip. Atsakymas būtų teigiamas. Portugalijos atveju mes ką tik baigėme gyvendinti du projektus. Ir jeigu pažvelgtumėme į tai, kaip na, pasiteisino tas fondas, kai tik tai paraiškos buvo pateiktos, buvo nustatytos tos žmonių grupės, kurie turi, kurie turi gauti naudos iš tų lėšų ir, tarkim, jie dirbo vienai ar kitai įmoniai ar vienam ar kitam ūkio sektoriuje. Taigi jie gavo iš karto atsakymą ir, ir buvo tiesiog nustatytos to žmonių grupės, kuriams ta pagalba bus išmokėta ir skirta. Taigi, kaip sakiau, per pirmąją etapą įgyvendinome du projektus, tačiau vienerius metus užtruko visos procedūros, kol galiausiai lėšos buvo mums suteiktos. Taigi, iš tiesų, vieneri metai yra nemažas laikotarpis per tuos vienerius metus jau buvo identifikuoti žmonės, kuriems ta pagalba turi būti skirta ir tik tai po metų jie tą pagalbą gavo. General Motors kompanijos atveju buvo daug atleista žmonių ir dar vienu konkrečiu atveju darbininkai gavo paramos iš fondo lėšų pradžioje, o po to lėšos baigėsi ir tada jau iš nacionalinių priemonių buvo teikiama pagalba. Taigi iš tiesų trūko tokio koordinavimo, uh, mūsų atveju ir mano, mano manimu fondas galėjo būti veiksmingesnis, nes atskiriems asmenims tiesiog buvo išmokamos lėšos, po to jos buvo sustabdytos. Dėkoju. Alo, euh, Dėkoju. Turbūt e, visi ekspertai kalbės, bet norėčiau, kad kalbėtumėte labai trumpai, nes 11 val. turime baigti posėdį. Pone Drakslu, o paskui e, vienas iš Belgijos atstovų. Pone Drakslas, žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau vieną mintį išsakyti, sureaguodama į iškeltus klausimus. Egzistuoja ir socialinis fondas, ir pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Ir aišku, jie turi būti suderinti. Nes pas mus tai vienas departamentas yra atsakingas už abu fondus. Ir socialinio fondo atveju yra lėšos skiriamos šiek tiek skir skirtingais atvejais. Na ir, aišku, fondai yra skirtingi, bet čia pas mus vienas departamentas dirba šioje srityje. 75-80 procentų e, yra sėkmingai, sėkmės lygis, iš tiesų tiek buvo pasiekta sėkmingai gyvendinta projektų. Na, o kalbant apie techninę paramą, tik tai 2 procentai buvo pasiekta, nes buvo visokių administracinių kaštų ir realiai lėšos nusėdo tų kišenėse, e, kuriuos reikėjo, kurių kvalifikacijas keisti, permokyti ir taip toliau. Globalizacijos fondo atveju Aš manau, kad mes didelė prasme, didelė dalimi priklauso daug kas priklauso nuo nacionalinių struktūrų ir nacionalinės patirties, kokios yra kvalifikacijų keitimo, permokymo priemonės, planai vienoje ir kitoje valstybėje. Ir tai, aišku, turi įtakos, kiek sėkmingai yra patenkinama, kiek, kiek paraiškų yra patenkinama. Na ir žinoma, krizė labai paveikė ypatingai pramoninius regionus. Tokius regionus, tačiau yra, kur, kur pramonė yra labai intensyvi, tačiau yra regionų, kur, kurie yra mažiau pramoniniai ir, tarkim, yra regionų, kur daug yra smulkių vidutinių įmonių. Ta sistema jiems yra atvira ir jiems irgi galima teikti paraiškas, tačiau iš tiesų joms sunku konkuruoti su stambesnėmis įmonėmis. Vien... Dank, Dank u wel, voorzitter. Um, hoewel we inderdaad. Ponas Dekrok, dėkuoju, ponė pirmininkė. Parama e, Flandrijos regionui buvo suteikta, bet administraciškai ir biurokratiškai buvo uh, pakankamai sunku pateikti paraišką. Ir man įdomu girdėti pavyzdžius iš Prancūzijos. Man atrodo, kad čia mums reikia labai aiškaus mechanizmo. Tai būtų pats geriausias būdas užtikrinant, kad praktiškai viskas vyktų sklandžiai. Dabar rengdami savo paraišką pamatėme, kad e, visi tie, kuriems norėjome paramą užtikrinti, būtų apimti referencinio laikotarpio ir čia iškilo problemų interpretuojant kai kurias nuostatas. Buvo tam tikrų uh, sričių, kur tos nuostatos toli gražu nebuvo labai aiškios. E, mes, pavyzdžiui, žiūrėjome į 3A ir 3B straipsnius e, ir e, matėme, kad ten savo ruoštų daroma nuoroda į referencinį laikotarpį, kuris numatytas 2A straipsnėje. Ir A, B ir C punktai jie egzistuoja, bet paskui jau randame tik tai A ir C paminėtus, o B nebeminimas. Taigi buvo problemų interpretuojant tam tikras nuostatas. Dar suteiksiu Jums žodį, tačiau Jūs e, turėsite labai mažai laiko, galbūt e, jau galėtumėte pasakyti per penkias e, minutės, nes aš noriu, kad ir kiti ekspertai dar pasakytų po keletą žodžių, tad noriu, kad jūs savo požiūrį išdėstumėt labai glaudžiai. Point, think... Na, tik vieną dalykėlį norėčiau paminėti, kuris man regis išriškėjo šios dienos diskusijose. Tai laikas, e, kuris praeina nuo paraiškos padavimo iki pinigų atėjimo į valstybę narę. Mes pažiūrėjome į 22 atvejus, e, pažvelgėme į visą ciklą ir matome, kad e, iš viso reikėjo 212 dienų nuo to laiko, kai komisija gauna visą paraišką su visa informacija, iki tol, kol mes praktiškai išmokėjome pinigus ir pinigai išėjo iš mūsų banko sąskaitos. E, tie 212 dienų taip pasiskirsto. Mums reikia 82 dienų komisijoje, tai yra mažiau negu 3 mėnesių ištyrinėti atvejį, įvertinti, ar atitinka kriterijus, atlikti visus vertimus, parengti sprendimą jį išversti ir paskui pateikti komunikatą jau komisijai. 82 dienas. Paskui dar reikia 22 dienų, kad galėtume nuspręsti, priimti sprendimą dėl pasiūlymo biudžeto institucijai, dėl uh, globalizacijos fondo lėšų aktyvavimo. Paskui Europos parlamentui prireikia maždaug 55 dienų ištyrinėti kiekvieną atvejį, užduoti klausimus ir apsispręsti, ar pritarti komisijos pasiūlymui. Na, o po to dar reikia 55 dienų priimti finansinį sprendimą pagal tas taisyklės, kurios numatytos finansų reglamente ir padaryti mokėjimą. Taigi 212 dienų. Gera žinia yra tai, kad komisija labai daug padirbėjo, kad e, sumažintų tą laiką, kuris reikalingas jai padaryti sprendimą. Ir dabar dvi procedūras komisijoje mes sujungiame į vieną ir tai reiškia, kad visi nauji atvejai, kurie ateis į parlamentą, jau e, ateis 22 ank dienom anksčiau. Mes taip pat e, sumažinome tos procedūros e, laiką ir padidinome efektyvumą. Vis dar mums vis tik reikia 82 dienų, kad ištirtume paraišką, įvertintume, pažiūrėtume į statistiką ir priimtume sprendimą ir po to išverstume visą tai e, į reikiamas kalbas. Taigi, aš 108 dienų vis dar tebereikia komisijai užbaigti tas procedūras, kurios priklauso nuo jos. Visa tai yra susiję su klausimais, kaip fondas turėtų veikti ateityje. Yra dalykų, kurie puikiai pasiteisino, turime gerų rezultatų, turime patenkintų paramos gavėjų. Ir e, atsakydamas e, savo tevinainiui iš Danijos, e, kai jis klausė, kas bus, jeigu visos valstybės narės taiga jums reikalauti ir teikti paraiškas, aš atsakyčiau, mes paprasčiausiai numirtume. Nuo 18 paraiškų iki 31 devintaisiais metais ir dabar jau uh, e, 12 plus 10 iki 20 ateityje. Štai kokie yra skaičiai. Dėkuoju, ponė direktoriau. Su jumis turėtume padiskutuoti apie biudžetinę eilutę 2011 biudžeto projekte ir taip pat apie mažų ir vidutinių įmonių padėtį. Bet dabar norėčiau antrą kartą suteikti žodį ponė Moren. Jis įžanginį žodį tarė, e, o e, paskui e, ponas, ponė, ponas Portas biudžeto komiteto vardu dar pasisakys. Ačiū. Aš labai trumpai kalbėsiu ir paskui ponui Portui perduosiu žodį baigiamajam žodžiui. Bet e, e aš vis tiek turiu klausimų, nepaisant e, visų pasisakymų ir pateiktų analizių. Keliu tokį klausimą ir norėčiau, kad po šitų klausimų galbūt e, mums reikėtų. E, padiskutuočiau to klausimu, galbūt elektroniniu paštu keičiantis laiškais. Tad klausimas yra toks. Kadangi mes norime, kad globalizacijos prisaikymo fondas leistų darbuotojams geresnėmis sąlygomis pakeisti darbo vietą. Ar yra įmonėse įmamasi priemonių, kad būtų užtikrinamas mokymasis viso gyvenimo metu? ar fondas ėmėsi priemonių, kad e, būtų tai daroma užbėgant už akių kylančiams problemams įmonių e, lygmenių. Ir e, turint omenyje komisijos paskutinį pasisakymą, kaip mes galėtume užtikrinti didesnį veiksmingumą ir mažiau e, paraiškų reikėtų teikti, jeigu būtų geriau e, dirbamas darbas mokymosi viso gyvenimo metu. E, srityje su darbuotojais. Dėkuoju, ponas Portas. Eh, Ačiū. Pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams, kurių šiandien išklausėme, visų svečių pasisakymai mums buvo labai naudingi, tiesiog galėjome geriau suvokti, galėjome geriau suvokti, kiek skirtingų požiūrių yra ir kiek įvairios praktikos e, yra sukaupta patirties. Jeigu na, vertintume, kiek paraiškų buvo patenkinta, kiek pasiteisino projektų praktikoje. Na, bet esmė yra ta, kad globalizacijos fondas iš tiesų turi tikslą ir tą tikslą tenkina. Mano manimu, fondas yra gan specifiškas ir dėl to specifiškumo matyt jis ir negali funkcionuoti taip kaip socialinis fondas. Tiesa, kad tos priemonės, kurių imamasi pagal, galima imtis pagal, pagal abu fondus, kad yra panašumų. Tačiau pastarasis fondas buvo sukurtas ne vien tik tai mokymams kvalifikacijos keitimams. Tiesiog buvo mastoma, kas atsitiks, jeigu masiškai bus atleidžiami, kolektyviškai atleidžiami žmonės. Na ir fondo tikslas buvo padėti regionams, kur globalizacijos padariniai jaučiami ekonominė, socialinė prasme, kai e, atleidžiami masiškai žmonės. Taigi, globalizacijos fondas nuo pat pradžių buvo labai tikslingas, aiškiai orientuotas fondas. Dėl to paraiškos ir yra svarstomos kiekvienu atveju atskirai, ad hoc pagrindu. Na, girdėjome įvairios patirties, e, buvo teigiama, kad e, tai yra tam tikra laboratorijos situacija ir tai yra dalis tiesos. Na ir e, pagal šį fondą yra įmanomos intervencinės priemonės, Tačiau vis tiek gali kilti pavojus, kad e, pro, programos įgyvenimos pagal socialinį fondą gali nukentėti tam tikrą prasme. Taigi, dėl to ir buvo nuspręsta atskirti globalizacijos fondą nuo socialinio fondo. Dėl to ir reikia atitinkamai atskirai išanalizuoti kiekvieną atvejį. Fondą reiks e, pratesti iki bent jau 13 metų pabaigos. Visi kalbėjo apie tai, kad fondas turi gyvuoti ilgiau. Na, kiek jis gyvuos, kol kas dar sunku pasakyti. Ir Portugalijos atstovas diskusijų metu teigia, kad fondas neturi savų išteklių. Tai yra fondas kuriam finansiniai ištekliai yra perkeliami iš kitų biudžeto eilučių. Ir galbūt reikia biudžete numatyti atskirą eilutę, turint omenyje būsimus finansinius metus. Na ir daug buvo pasakyta apie tą ilgą laikotarpį, ilgas užvilkintas procedūras. Tai yra aktualu ne tik globalizacijos fondo atveju yra įmanoma kažkaip tuo momentu, kai yra paskelbia, pas, kolektyv, paskelbiami kolektyviniai atleidimai ir iki mm, to laikotarpio, kai gaunamos lėšos. Tas vidutinis laikotarpis yra nuo 6 iki 11 mėnesių. Aš manau, kad tas na, laikotarpis yra ne pats blogiausias variantas, bet aišku, galime tą laikotarpį sutrumpinti. Uh, net ne, nepakeisdami reglamento, tiesiog galime viską daryti, viską šiek tiek veiksmingiau ir efektyviau dirbt, atlikti. Ir taip pat manau, kad būtų galima ne tik tą laikotarpį sumažinti, bet kai paraiška pasiekia komisiją ir komisijos atstovas teigia, kad 80 dienų maždaug reikia apsvarstyti paraišką. Aš manau, kad galima greičiau tą padaryti ir tą galėtumėme, to galėtumėme pasiekti su paprastinę procedūras. Taigi aš manau, kad visus tuos elementus sudėję į bendrą visumą galėtumėme kur kas greičiau per pusę e, dabar, dabar skiriamo laiko sureaguoti. Na, o klausimas, kiek užtrunka procedūros, aišku, yra susijęs ir su tuo, kiek yra darbininkų, kurie yra e, potencialūs naudos gavėjai ir kitų elementų, kitų aspektų. Aš galėčiau paliesti ir kitus dalykus, bet tikrai labai džiaugiuosi ir tuo, kas buvo pasakyta, nes diskusijos buvo labai vaisingos. E, Dėkoju. Dėkoju biudžeto komiteto pirmininkui ir visiems uh, komiteto nariams, visiems kalbėtojams. Socialinių ir žimtumo komiteto vardu galiu pasakyti, kad e, šis atliktas darbas bus geras pagrindas toliau e, priimant sprendimus dėl fondo ateities. Pone pirmininkė, dėkoju taip pat e, ir jums ir palieku jūs balsuoti. Jūs sakėte, jog balsuosite svarbių klausimų, linkiu sėkmingo balsavimo.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 but um, to make you understand why I had to table this amendment. Thank you. Très bien. Merci Elga. Est-ce que le rapporteur veut donner un sentiment sur, son, sur cet amendement Ďakujem, pán predseda. Ja som včera navrhol mojej politickej skupine presne to isté, čo ste povedali dnes, aby sme dnes hlasovali o tomto opravnom rozpočte